posėdį dėl darbo tvarkės. Noriu pasiūlyti pakeisti dešimtąjį darbo tvarkės punktą, tiksliau jį išbraukti iš darbo tvarkės, nes kolegė Valiom paprašė nukelti šio punkto svarstymą į kitą posėdį. Mes tą padarysime spalio penktą dieną pusę šešių, jeigu neprieštaraujate. ar dėl dar, darbo tvarkės dar būtų komentarų. Čičisteris pirmininkė apgailestauju, e, negalėdamas suprasti jūsų vokiečių kalbos, bet vertimas per anglų kanalą posėdžio pradžioje buvo į kitą kalbą, po to aš persijungiau į Vokiečių kanalą, e, bet dabar tikiuosi, kad jau viskas susitvarkė. Pirmininkas, ačiū labai. Norėčiau paklausti vertėjų, ar viskas veikia gerai. Ačiū. Tik dar kartą pakartosiu. Dešimtasis darbo tokias punktas tai yra e, investicijų energetikos infrastruktūra projektas. Projektai turėtų būti nukeltas į spalio 5 dieną 17.30, man niekas neprieštarauja. Pirmininkų šnipždama jausi, kad 6 spalio tai turėtų būti daroma. Taigi sekretariatas pakeitė posėdžio datą iš spalio 5 į 6 ir pirmininkui laikų nepranešė. Antrasis darbo tvarkės punktas pirmininko pranešimai. Norėčiau kreipti jūsų dėmesį į koordinatorių posėdžio, kuris vyko rugsėjo antrą dieną protokolą. Tikiuosi, kad visi jį gavote. Ir šiame protokole taip pat yra paskirstyti būsimi pranešimai, įvairios kelionės ir atitinkamai yra prašymas užsiregistruoti atitinkamai, jeigu nebūtų pastabų dėl antrojo darbo tokias punkto, galėtume pereiti prie trečiojo. Čia kalba eina apie Europos žemės stebėjimų programą. Šią iniciatyvą pateikė Europos Sąjunga ir mes tikslingai nusprendėme jie domėtis ir rūpintis ir galėsime šiandien šio klausimu padiskutuoti. Kolega Glantė yra pranešėjas, tačiau pirmiausiai paprašytume pasisakyti komisijos atstovą ir pristatyti bendrais bruožais šį projektą, o po to suteiksime žodį ponui Glantai arba šešėliniams pranešėjams, kas iš komisijos kompetentingas kalbėti šiuo klausimu. Deja, nematau komisijos atstovo pavardės, tačiau suteikiu jam žodį. Aš Paul Weissenberg ir esu atsakingas už GMES ir e, kosmoso politiką. Dėkuoju už galimybę trumpai pristatyti mūsų pasiūlymą. Pirmą kartą Europos parlamentas aptarė GMES e, operacinę fazę, etapą, tai yra GMES sistema skirta informacijai pateikti ir e, tam, kad informacija būtų renkama, reikalinga tinkama jūros, kosmoso ir žemės bei oro infrastruktūra. Europos Sąjunga inicijavo šį projektą remdamasi dešimtmečio, dešimties metų mokslinio tyrimų duomenimis, kuri buvo vykdomi e, Europos kosmės agentūros ir valstybių narių. GMES e, yra skirta civiliniai saugai, gaisrų, potvinių, žemės drebėjimų, vandeninų stebėsenos, oro kokybės stebėsenos ir atmosferos stebėsenos situacijose. Taigi ši sistema yra svarbi klimato kaitos kontekste. Mes dabar jungiame greitesnį e, pagreitį. E, ir periname nuo mokslinių tyrimų ir vystimos į operacinę stadiją. Ir būtent e, reglamentas šis ir yra skirtas tai jungčiai užtikrinti nuo mokslinio tyrimo fazės, kuri vyko, buvo numatyta tiksliau iki dešimtųjų metų į kitą etapą, kuris prasidės 14 metais. Buvo atlikta poveikio vertinimo analizė, kurios rezultatai buvo tokie. Pirmiausiai komisija turėtų užtikrinti GMES programos įgyvendinimą pati, nedeleguodama šių e, funkcijų naujai agentūrai arba tarp vyriausybinėms organizacijoms. Taip pat reikia taikyti atvirą koordinavimo metodą gyvenančią projektą reglamentas, todėl siūlo numatyti papildomą finansavimą 2011, 2012 ir 2013 metams. Komisijos siūlomas finansinis paketas sudaro 150 milijonų eurų iš viso. Reglamento taikymo sritis apima E, palidovų veiklą, prieigą prie duomenų ir atitinkamas paslaugas e, žemėje, e, vandenynuose, atmosferoje, taip pat klimato kaitos paslaugas ir kitas. Parengimiai darbai turėtų baigtis dešimtaisiais metais ir mes jau žiūrime į ateitį, planuodami savo darbus 11 metams. Ačiū pirmininkai. Pirmininkas, ačiū labai ponai Weisenbergeriui. Norėčiau steigti ponai Glantį žodį. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponai Weisenbergui už trumpus ir aiškius paaiškinimus, pristatymus. Aš manau, kad pirmasis šio reglamento projekto pristatymo etapas primena savo turiniu e, Galilėjo projektą su kuriuo yra susiję nemažai problemų, tačiau čia mes nekartojame atitinkamų e, klaidų, kurios buvo daromos gyvenant Galilėjo projektą. Reikia atkreipti dėmesį, kad e, duomenys, kuriais vėliau bus galima pasinaudoti, bus suteikiami atitinkamis paslaugų teikėjams Europoje nemokamai, tai suteiks galimybę rinkoje įsitvirtinti naujoms įmonėms siūlyti atitinkamas paslaugas ir verslo modelius. Man kaip pranešėjui artimiausiamis savaitėmis ir mėnesiais bus įdomios ne tik diskusijos su šešėliniais pranešėjais, tačiau taip pat ir su kitais komitetais, ypatingai biudžeto komitetu, nes finansavimo klausimas, mano nuomonė, bus labai įdomus. Mes žinome, kokių problemų susilaukė Galilėjo projektas ir iš tikrųjų reikėjo labai pasistengti, kad e, užtektų, kad būtų numatytas atitinkamas finansavimas ir dabar neaišku, ar jis bus pakankamas ir nepriklausomai nuo to, kad e, šios būsimos paslaugos bus iš tikrųjų labai įdomios, vis tik tai finansavimas nėra užtikrintas ir aš norėčiau iš komisijos išgirsti, kokia yra situacija taryboje, kokios pozicijos laikosi pirmininkaujantis šalis ir kitos tarybos narės dėl šio projekto finansavimo nuo 2014 metų finansinės perspektyvos. Tai būtų man, mane labiausiai dominantis klausimai, o šiaip e, norėčiau Jums pažadėti, kad pradėsime dirbti parlamente šiuo klausimu pakankamai ambicingai. Nežinau, ar sugebėsime sustarti per pirmąjį svarstymą. Iš tikrųjų, praeitais metais mes nemažai pranešimų priėmėme per pirmąjį svarstymą. Aišku, jeigu nebus problemų su taryba, tai galėsime to tikėtis, tačiau pirmiausiai reiktų sužinoti, kokia yra tarybos pozicija, kur galima ieškoti kompromisų, kur ne, ir po to jau galime tikėtis konstruktyvių šio klausimo sprendimo būdų. Tiek noriu pasakyti. Ačiū, pirmininkas. Ačiū labai. Dabar kolega Brezina pasisakys. Děkuji za slovo, pane předsedající. Ačiū, pirmininkė. Mes svarstome tikrai labai svarbų pranešimą Kalbame apie prieigą prie duomenų. Ir labai svarbu, kad tie duomenys bus, galės būti pritaikomis įvairiose srityse e, - aplinkos saugos, gamtos mokslų, miestų plėtros. Norėčiau papriešti dar vieną svarbę tų duomenų pritaikymo sritį - tai apsaugos nuo gaisrų sritis. parlamentas kasmet svarsto gaisrus pietų Europoje. Ir mes balsavome už tai, kad būtų imtasi solidarių veiksmų, sprendžiant šią problemą. Taigi, jeigu turėsime duomenis ir galėsime stebėti tai, kas vyksta, viskas bus gerai, jeigu tik galėsime iš tikrųjų jais tais duomenimis naudotis. Man atrodo, kad viena iš jų pritaikymo sričių, tai gaisrų prevencija. Labai svarbu, kad veiksmų būtų įmamasi laiku ir kad galėtumėme pradėti domėtis, kas vyksta infraraudonųjų spindulių spektre ir bandyti valdyti gaisrų gesinimo veiksmus per tą sistemą. Manau, kad tai būtų labai geras dalykas. Ačiū. Dank, kolegė Brazina. Ačiū kolegai Brazina, Charles Chichester dabar. Um, uh, Ačiū pirmininkė. Norėčiau užsakyti keletą bendro pabudžio pastebėjimų. Praėjusiais metais vadovavau šio komiteto delegacijai, kuomet lankėmės ISA. Uh, Mm, būstinėje netoli Romos. Ir ten išklausėme labai įdomaus pristatymo apie šią aptariamą sistemą. Taigi reikėtų viską bandyti svarstyti pozityviai ir na, ne, nebandyti sugretinti šios programos su Galileo programa. GMES programa yra ES kosmoso politikos sėkmės atvejais. Todėl turėtume padaryti viską, kad ją paskatintume ir pristatytume pasauliui kaip naudingą projektą. Ir todėl nekantriai lauksiu daugiau informacijos apie tai, kaip seksis įgyventinti šį projektą toliau. Ačiū. Monsieur Audi. Ponas Audi. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi šio komisijos pasiūlymo, kuriuo sprendžiamas labai konkretus iššūkis, tai yra planetos evoliucijos aspektai. Norėčiau, kad komisija pakalbėtų ir apie finansavimo pusę daugiau, nes juk mes kalbame apie lėšas iš ES biudžeto. Todėl būtų pravartu pamastyti apie investicijų gražą. Taip pat, kai bus tais atvejais, kai e, informacijos ir duomenų šios sistemos prašys ne europiečiai, kurie nėra prisidėję prie jos finansavimo. Čia iškyla pavojus lyginti šią programą su Galileo programa, kuri, kurios vertė 3-4 milijardai eurų. O dabar mums reikia 150 milijonų ir jeigu mes, atrodo, kad mes negalime rasti tų lėšų, bet šios programos atveju juk yra politinis sutarimas, tai kur čia slypi problemos? Man atrodo, kad reiktų labai atsargiai bandyti daryti palyginimus tarp šios programos ir Galileo. Ačiū labai. Kitas kolega. Ponas Lambės. E, e, žalieji taip pat gana pozityviai žiūri į šią programą, kadangi jis sukuria galimybę spręsti nemažai problemų. Klimato problemos yra vien, tik vienas iš problemų, bet pažiūrėkime į e, kitas sritis kryptis. Ir reikia neprarasti dabar atsirandančių galimybių ir pagalvoti apie tai, kaip ES gali sukurti tam tikrą vertę piliečiams. Mes kalbame apie dalykus, kurie labai artimi kasdieniniam piliečių gyvenimui. Taip pat kalbame ir apie pinigus. Ponas Odį pasakė, kad nėra tos lėšos didžiulės, bet mes iš tikrųjų čia galime kažką sąjungo sukurtą vertingą galime e, pasiūlyti piliečiams. Ir aš e, noriu dar pasakyti, kad mes e, neturėtume naudoti mokesčių mokėtojų pinigų, e, naudoti ten, iš kur, kad jais galėtų pasinaudoti ir iš jų pasipelnyti privatus verslas. Reikia užtikrinti, kad mokesčių mokėtojai taip pat galėtų gauti tam tikros naudos iš e, šio projekto ir jie turi matyti akivaizdžiai, kaip dalis to pelno ar gražos grįžta pas juos. Dėkuoju. Noriu pasakyti, kad tai yra projektas, kuris sukurs papildomą vertę Europos politikai ir piliečiams. Ir mes turime to nepamiršti. Dabar ponia Grostet. Dėkui, ponas pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Kaip sakė Kolegos, tai yra labai įdomus projektas stebėti žemėj, e, spręsti skubiai susidarančias problemas dėl gaivalinių nelaimių ir kad tam nereikės labai daug pinigų. Aš noriu pasakyti, kad Europa anksčiau niekad nebuvo lyderė tokioje, tokioje ar panašioje srityje ir mes galbūt čia bandome uh, E, pasivyti kitus. Nenoriu lyginti šios programos su Galilėjo, bet jeigu pažiūrėsime, kiek mes uždėlsėme su Galilėjo, tai mm, iš pradžių galbūt mes labai dabar džiaugsimės šitą programą, po kelių metų suvoksime, kad nepavyko mums laiko visko įdėkti. Parlamentas sako taip, komisija sako taip, bet ir valstybės narės turi imtis veiksmų, jos turi finansuoti viską, nežinau, ar jos sutinka su tuo. Toks būtų mano vienintelis rūpestis. Ačiū, kitas kalbėtojas. Trumpai. Štai pat sveikinu šį projektą. Komisijos atstovas pasakė, tam tikrus dalykus ir aš, skirtingai nuo kitų kalbėtojų, norėčiau e, pasisakyti už prie, nemokamą prieigą prie domen, duomenų. Mes turime galvoti ne tik apie palidovus, bet plėtoti paslaugų rinką. Turime didinti vartotojų skaičių bus labai blogai, jeigu dar kartą sukursime infrastruktūrą, paleisime palidovus. Ir čia noriu paklausti, ar mes turime pakankamai palidovų, penki atrodo dabar atlieka stebėjimą ir man atrodo, kad galima bendradarbiauti su indais, amerikiečiais, kinais, nes jie taip pat turi palidovų. Mums reikia maždaug 30, o ne 5 palidovų, kad galėtume užtikrinti veiksmingą stebėseną taigi tam prireiks laiko. Bet sinergija tarp palidovų ir pali, mūsų palidovų ir palidovų e, kitoje, tose sistemose turi būti užtikrintos. Ir noriu dar pabrėžti, kad jeigu norime sukurti rinką, tai pradžioje turime netaik neimti mokesčių už naudojimąsi jie. Ačiū komiteto vicepirmininkas, teikiamas žodis. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau tik trumpai papildyti kolegų išsakytas mintis, nes esu tvirtai įsitikinęs, kad ES gyvendindama šį projektą sugebės užtikrinti plačioms e, piliečių masėms, taip pat kitiems e, vartotojams, skroms organizacijoms, valdybėms atinkamą prieigą prie nekomercinio pobūdžio duomenų taip pat užtikrins šių duomenų aiškumą, skaidrumą, neiškraipimą, nes remdamasi savo patirtimi galiu teikti, kad labai yra sudėtinga gauti objektyvių duomenų. Šie duomenys turės aiškius sertifikatus ir jais niekas negalės suabejoti, jų nebus galima kvestionuoti, tai iš tikrųjų yra labai svarbus aspektas. Šiuo metu mes negalime įsivaizduoti, kokiais tikslais bus galima naudotis tais duomenimis, nes kuomet sistema pradės veikti, informacija e, įgaus savo kontūrus ir tuomet matysime, kokiais tikslais bus galima ją naudotis. Aš asmeniškai manau, kad ši sistema iš tikrųjų yra viena iš didžiausių galimybių ateities sklandžiau veikti Europos Sąjungai. Galilėjo programa buvo susidūrusi su nemažai sunkumu, tačiau iš to mes galime taip pat padaryti atitinkamas išvadas, atitinkamai pasimokyti ir mums yra labai svarbu ne laikytis tų sudėtingų administracinių biurokratinių e, struktūrų, tačiau stengtis, kad programos įgyvendinimas prasidėtų kaip įmanoma greičiau palidovais paremtų duomenų rinkimas ir saugojimas iš tikrųjų yra pakankamai brangus dalykas, tačiau mums reikia numatyti konkrečius kriterijus, konkrečias priemonės, pagal kurias bus galima tais sukauptais duomenimis, kaip įmanoma, plačiau pasinaudoti, nes priešingų atveju mes vėl užtriksime biurokratijos ir administracijos labirintus. ES privalo užtikrinti tokių duomenų patikimumą ir aš asmeniškai tikrai kol kas neįsivaizduoju geresnio indėlio iš ES pusės į savo e, piliečių e, gyvenimo sąlygų palengvinimą. Ačiū. Kolega, kolegė Hall. You, Mr. Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau trumpai pakomentuoti klausimus dėl mokėjimo, dėl finansavimo ir ar būtų gerai pasinaudoti galimybę E, užtikrinti nemokamą prieigą prie domenų institucijoms, bet e, rinkti tam tikrą mokestį iš piliečių. Manau, kad ši programa yra tikrai vertinga, nes ir šalis už ES ribų tikriausiai bus susidomėjusios ją. Ja. Pavyzdžiui, mes nemažai esame atlikę, nuveikę stebėdami gaisrų, e, kaip, kaip plinta gaisrai, pavyzdžiui, Afrikos žemynę. Ir galbūt reikėtų tą programą kažkaip pakoreguoti, priderinti. Nes galbūt mes galėtumėme padėti valstybėms, kurios kenčia dėl klimato kaitos, suteikdami informaciją, užtikrinti nu, nuolatinę stebėseną ir na, teikti aktualius duomenys laiku. Aš abejoju, ar verta apriboti prieigą prie domenų ir užsitikrinti teisę duomenimis tik tai mums, tik ES. Manau, kad reikėtų ją pritaikyti atsižvelgiant į klimato kaitą visame pasaulyje. Ačiū. Ačiū labai, ponė Daty, dabar pasakysiu. Oui. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti už tai, kad e, svarstome šią stebėsienos programą, pasiūlymą, kurį patikė komisija praėjusiais metais. Aš e, norėčiau akcentuoti, kad Tai yra konkretus praktiniai ES gebėjimai, kurie gyvuos ilgą laiką, mes galėsime reaguoti klimato kaitą, atitinkamai valdyti, e, tvarkyti gamtinių išteklių valdymą. Ta programa bus naudinga piliečiams ir atsižvelgiant į pastarojo savaitgalio naujienas, tai na, tos naujienos dėja mums dar kartą primena, uh, kad reikia bandyti priešintis gamtinėms katastrofoms, ypač potvinėms, e, nuo kurių žmonės kai kuriuose pasaulio dalise kenčia jau daugelį metų. Taigi, ši paskutinė liūdna naujiena dar kartą akcentuoja, kaip svarbu aktualiai panaudoti tą programą, kad užtikrintumėme geresnę prevenciją. Kalbant apie politikos poveikį pasinaudojant šią programą. Galime pasinaudoti šią programą, užtikrinant tinkamą kai kurių teritorijų tvarkymą. Taip pat galime kalbėti artėjant e, Kopenhagos susitikimui apie uh, miškų atauginimo, atsodinimo klausimus ir kaip um, pranduti šią programą. Aš noriu pritarti pono Weberio išsakytoms mintims. Tačiau kalbant apie prieigą prie duomenų, ta programa turėtų būti pelninga. Pagalvokime apie mūsų, pavyzdžiui, naftos bendrovės ir kaip, kaip jos galėtų pasinaudoti šią programą, planuodamos savo darbus. Ehm, Visą tai atitinka tvaraus vystimosi tikslus. Taip pat turiu šiek tiek techninio pobūdžio klausimą. Kalbant apie finansavimo šaltinius ir skirtingas sudėdamasias finansų dalis, čia noriu prisiminti septintąją pagrindų programą. Ir man atrodo, kad tie kurie mūsų išrinko, yra suinteresuota, kad mes pasirūpintumėm būtent tokiais dalykais, tinkamų finansavimo užtikrinimu. Taip pat turiu klausimą dėl programos valdymo. E, komisija savo komunikate e, kalba apie partnerius, kurie dalyvauja šioje programoje. Taigi, koks yra tų partnerių statutas? Taip pat kokiu mastu valstybės narės prisideda prie šios programos. E, partneriai ir partneris yra nuolatinės narės tikriausiai. Taigi reikia daugiau ir kažkiesnės informacijos apie finansavimą ir apie valdyseną programos. Taip pat kaip ateityje ta programa plėtosis. Manau, kad reikia užtikrinti veiksmingą komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimą taip pat partnerių dalyvavimą. Pasiūlymas dėl, dėl, pasiūlyme dėl reglamento nekalbama visiškai apie partnerių tarybą. Taigi noriu ir tai, apie, apie tai noriu ir paklausti ir kaip bus praktiškai užtikrintas jų dalyvavimas. Ačiū. Ačiū labai. Daugiau nėra norinčių pasisakyti. Tokiu atveju suteikčiau žodį komisijos atstovui ponui Weisenbergui. Buvo užduota nemažai klausimų, galbūt galėtumėte į didesnį jų dalį atsakyti. O jeigu dabar negalite to padaryti, tai tikiuosi, kad galėsite padaryti tai vėliau. Prašau Jums žodis. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai užduotas klausimas dėl situacijos taryboje. Kol kas vyko šešios kosmoso tarybos ir visose buvo išreikšta politinė parama Galilėjo ir, ir GMES programoms. GMES programos atveju buvo ministro aiškiai pasakyta, kad tai, kas buvo investuota iki šiol į mokslinius tyrimus turės būti tęsiama ir operacinio etapo metu. Taigi e, GMES projektas buvo pristatytas e, taryboje taip, kaip aš jums šiandien jį pristačiau komitete. Diskusijos šiuo metu vyksta. Tas pats pasakyta ir apie laisvą prieigą prie duomenų. Ministrai pritarė laisvai, laisvo domenų naudojimo principui, remiantis mūsų atlikto poveikio įvertinimo rezultatais, buvo prieita išvados, kad įvairias paslaugas bus galima kurti e, žymiai sklandžiau ir efektyviau, jeigu prieiga prie duomenų bus nemokama. Viena iš GMES programos paslaugų taip pat yra ir apsauga nuo gaisrų. Civilinė sauga GMES programai turi didžiulę reikšmę ir būtent mes daugiausiai dėmesio čia skiriame miškų gaisrams ir potviniams. Kalbant apie ne Europos Sąjungos valstybių prieiga prie GMES duomenų. Noriu pasakyti, kad ši iniciatyva yra europinė, kiekvienas kontinentas turi savo tinkamą iniciatyvą, o pasauliniu lygmeniu veikia geos sistema. Ir būtent e, Šiai sistemai, į šią sistemą įneša indėlį e, amerikiečiai, europiečiai, kiniečiai ir japonai. Ir vienas iš pagrindinių šios pasaulinės sistemos veikimo principų yra laisvas naudojimasis duomenimis. Tai reiškia, kad jeigu mes savo duomenis laisvai pateikiame naudotis kitiems, tai mūsų tarptautiniai partneriai savo ruoštų taip pat leidžia mums naudotis savo domenimis. Ponios Grostet klausimas dėl terminų, dėl dėlsimų. Mes ilgai svarstėme ir turėtume šį pasiūlymą teikti jau dabar ar palaukti kitos finansinės perspektyvos ir mes nusprendėme nelaukti, būtent todėl, kad jau dabar negalime vykdyti tam tikrų su GMES susijusių veiksmų, Todėl norime užsitikrinti, kad 11, 12, 13 metais turėti galimybę ir numatyti atitinkamą finansavimą operaciniai šios programos įgyvendinimo veiklai, todėl mes dabartinį laikotarpį ir vadiname tam tikrą prasme pereinamojų. Dėl ES pridėtinės vertės poveikio įvertinime mes daug dėmesio skiriame šiam klausimui ir poveikio vertinimo rezultatai buvo tokie, kad iš tikrųjų jeigu Europos Sąjunga pirks duomenis GMES programai, tai leis mums sutaupyti nemažai lėšų, nes e, jeigu ES imtųsi vadovauti šiai, šiam projektui, tai jis kainuotų žymiai pigiau nei 27 valstybės atskirai tą darydamos turėtų išleisti pinigų. Kalbant apie bendrabiavimą su Afrikos kontinentu ir ES ir Afrikos Sąjungos e, viršūnių sustikime taip pat buvo nuspręsta leisti leisti naudotis GMES sistema Afrikos valstybėms, duomenų prieiga joms taip pat būtų užtikrinama nemokamai, o tokiu būdu e, ši programa taptų klimato kaitos, kovos su klimato kaita ir vystimusi pagalbos priemonė. Kopenhagos e, klimato kaitos konferencijos kontekste būtų taip pat galima konkrečiai kalbėti apie šį projektą ir aiškiai parodyti, kad kovoti su klimatos su klimato kaita mes galime ir tokiomis priemonėmis. Klausimas dėl įvairių finansavimo šaltinių. Iki šiol GMES projektas buvo finansuojamas iš 7-osios mokslinio tyrimų pagrindų programos biudžeto. Kai kurie elementai, kaip pavyzdžiui 2012 metais numatomų palidovų veikla nieko bendro neturi su mokslinio tyrimų pagrindų programa, todėl mes turime jau ieškoti dabar savo veiklai kito teisinio pagrindo. Mes planuojame per timiausius metus parengti GMES programą tam, kad galėtume pereiti prie kitos teisinės bazės dėl tų 150 milijonų numatyto finansavimo, tai juos turėtų sudaryti pirmosios kategorijos, pirmosios A kategorijos kontekste perkeliamos lėšos maždaug 100 milijonų, o likusi suma turėtų būti e, numatyta iš e, kosminių tyrimų programos perskirstytų lėšų. Taip pat manau, yra labai svarbu šiame kontekste paminėti, kad priešingai negalilėjo programos atveju GMES programa yra vykdoma e, partnerystės, taip pat ir finansinės partnerystės principais vadovaujantis su valstybėmis narėmis ir e, ta partnerystė turi būti aiškiai matoma įvairiose institucijose, tai yra tarybai, parlamentui ir kitoms ES institucijoms mes atitinkamai pristatysime tą partnerystę. Pirmininkas, dėkoju, ačiū už jūsų išsamų pristatymą ir atsakymus. Dabar dar kartą suteiksiu žodį pranešėjui, ponai Glantį. Ačiū. Labai trumpai, mm, kaip ir įžangoje, noriu dar kartą pasveikinti šį projektą ir aš bandysiu savo prašymę skirti dėmesio esminiams dalykams daugiausiai, kadangi diskusijų laikas yra pakankamai brangus, todėl kalbėjau trumpai. Teisingai supratau, tai e, kolegos šešėlį pranešiai yra pasirengę diskusijai su pagrindiniu pranešėju ir yra visiškai aišku, kad jeigu mes jau turime atitinkamus mokslinių tyrimų rezultatus, tai reikia stengtis kaip įmanoma greičiau juos pradėti įgyvendinti, o ne palikti e, juos dulkėti stalčiuose. Nežinau, ar jau galime kalbėti apie laiko grafiką, tačiau galbūt jau būtų galima teikti, kad lapkričio gruodžio mėnesiais galime tikėtis pirmo pranešimo projekto ir po to jau galime pradėti atitinkamas e, diskusijas dėl šio projekto. Nežinau, ar kolegos panašios nuomonės laikytųsi, tačiau mano siūlymo procedūra būtų tokia. Pirmininkas, ačiū labai, ponia Glantė, dar kol kas nėra numatyta jokio tvarkaraščio. Tačiau iš tikrųjų aš ir kolegos būtume dėkingi, jeigu kaip manoma greičiau galėtumėte imti šio projekto, nes kol kas visi dar turime šiek tiek laiko ir dar nedaug projektų turime aptarinėti, tačiau jeigu jūs manote, kad galite atitinkamai greičiau parengti pirmąjį projektą. Taip prašau jūsų atsiųsti mūsų atinkamas signalą, nes kol kas atrodo, kad nėra didelių nesutarimų. Pone Glantė, prašau. Aš siūlyčiau galbūt pirmąją diskusiją su kolegomis surenkti e, maždaug antrą, trečią spalio savaitę. Ir e, galėčiau jų mintis įtraukti į e, pranešimo projektą, o patį projektą pateikčiau gruodžio pradžioje. Pirmininkas, ačiū labai. Tokiu būdu baigėme svarstyti šį darbo tvarkės punktą, jeigu nėra dar norinčiųjų pasisakyti šią temą. Dabar ketvirtasis darbo tvarkės punktas - Europos palidovinės radio navigacijos programų valdymo struktūra. siūlymas yra pateiktas ir aš manau, kad mes taikysime tą pačią procedūrą. Pirmiausia, leisime pasisakyti komisijos atstovui ir pristatyti mums aktualią situaciją. Ponas Paul Ferhoff ir prašau dabar suteikiu jums žodį. You, um, uh, Ačiū pirmininkė. E, Pone ir ponios, aš esu Paul Farguf, ES e, palidovinės navigacijos sistemų programos e, valdytojas ir aš norėčiau pateikti jums informacijos apie naujus projektus. Pirmiausiai keletą žodžių apie mūsų pasiūlymą dėl reglamento. Manau, kad galbūt vertėtų pasakyti keletą dalykų apie tai, kas dabar vyksta su Galilėjo Mm, komitete didelis domėjimas yra šiuo klausimu ir paskui aš dar pakalbėsiu plačiau. E, norėčiau pradėti nuo EGNOS. E, spalio pirmą, tai yra vėliau šią savaitę, ketiname jau pasirašyti kontraktą e, dėl darbų nuo spalio pirmos iki 13 metų pabaigos. Spalio pirmąją pradės veikti EGNOS atviroji tarnyba. E, šiek tiek e, nušviesime šį įvykį spaudoje ir, man atrodo, reikia tai paminėti, kadangi tai parodys, kad mes pagaliau suaugome ir kad įdėgėme palidovinės navigacijos struktūras. Dėl Galilėjo, kaip žinia, jau dar funkcionuoja du palidovai orbitoje. Dabar yra vertinimo procesas prasidėjęs. E, palidovai kiti yra toliau kūriami ir mes e, numatome 10 metų lapkritį paleisti dar du palidovus E, tai bus 10 pabaigų arba 11 pradžioj. Dėl operacinių pajėgumų galėjo dabar, padedant Europos kosmoso agentūrai, mes atliekame pirkimus. Numatyta šeši dideli darbų paketai, kuriuos pirksime iš pramonės atstovų, tai yra sisteminės paramos e, darbai, e, antžeminė infrastruktūra, palidovai, palidovų paleidėjai ir uh, e, tai bus pasirašytos darbų sutartys dėl veiklos, dėl operacijų. Mes taip pat ketiname pasirašyti tris sutartis dėl trijų iš mano minėtų paketų iki šių metų pabaigos, tai yra sistemų parama, palidovai ir galbūt paleidėjai. numatyta paskelbti konkursą šiems darbams per ateinančias dvi savaitės. Ir tai rodo, kad mes esame nemažai jau pažengę į priekį ir su pramonės atstovais dėl tų dalykų deramės. Taip pat mes rengiame pasiūlymus, kuriuos pateiksime jums ir tarybai kitų metų pradžioje dėl to, kaip toliau įgyvendinti programas. Turiu galvoj po 13 metų. Kaip žinote, e, finansavimas numatytas tik iki 13 metų pabaigos ir reikia galvoti tiek apie ilgalaikį finansavimą, tiek programų valdymą ilgesnėje perspektyvoje pagal mūsų pasiūlymus. Pasiūlymas žiūrės ne tik į kitą e, finansavimo programą, bet ir į tolesnę perspektyvą, taip pat į dalykus, kaip apsirūpinti, pavyzdžiui, pradėti e, įgyveninti tokią sistemą ir kaip tą daryti per ateinančius dešimtmečius. Dabar norėčiau pakalbėti apie e, pasiūlymą, kurį jūs matote prieš save. Jeigu prisimete, mūsų agentūra buvo įkurta e, tarybos sprendimu 4 metų Liepos mėnesį. E, tuo metu buvo pradėtas gyventinti galėjo projektas ir buvo pasirašytos pirmosios viešosios privačios partnerystės, e, viešos privačios partnerystės sutartys buvo galvojama, kad tai bus variklis, kuris leis e, pradėti dėkti sistemas ir mūsų agentūra e, turėjo prižiūrėti programų įgyvendinimą, jų vykdymą. 2006 metų pabaigoje komisija prie, prie išvados, kad privačios viešosios partnerystės nepasiteisino ir buvo pateikti nauji pasiūlymai iš esmės peržiūrėti programas ir tada GSA, tai yra mūsų agentūros vaidmuo, turėjo pasikeisti pristaikiant prie naujos realybės. 2008 metais parlamentas ir taryba sutarė dėl 683 reglamento, kuris numato reguliavimo mechanizmą, kuris užtikrintų programų funkcionavimą metinių pagrindų. Buvo formaliai pakoreguotos mūsų agentūros užduotys ir e, jos išdėstytos reglamente 1321. Reglamentas e, visiškai atitinka naują realybę atsiradusią peržiūrėjus programą. Mūsų pro reglame, reglament, e, e, reglamentas 1321 yra suderintas su reglamentu 683 ir juose, tuose dokumentuose yra nurodyta, kad mūsų agentūra vadinsis GSA, kad ji atliks savo užduotis, išlaikydama komisijos vaidmenį kaip programų vykdytojas, tvarkytojas. Taip pat pasakyta, kad agentūra yra atsakinga dėl saugumo akreditavimo dalykų. Svarbiausia pasiūlymo principai yra agentūros užduočių pakoregavimas su 683 reglamentu ir pridernant jas su komisijos pareigomis. Dabar naujame pasiūlyme mes siūlome naują agentūros pavadinimą, vėlgi pristaikant prie naujo vaidmens agentūros. Kaip sakiau, programa dabar e, naujai yra įgyvendinama pagal naują tvarką, komisija yra pagrindė vykdytoja. Ir reikia užsitikrinti atitinkamą balsavimo struktūrą valdyboje agentūros tam, kad programos e, būtų įgyvendinamos laiku. Tos programos, už kurias atsakinga agentūra struktūra. Mums reikia užtikrinti maždaug 50 balsų valdyboje, o agentūros vadovas turi dirbti pagal komisijos nustatytas gairias ir e, įgyvendinti visus reikalavimus. Mes taip pat siūlome, kad parlamento atstovas būtų stebėtojas mūsų valdybos posėdžiuose administracinės valdybos posėdžiuose ir tokios valdybos vaidmuo agentūros valdyme sustiprės pagal mūsų pasiūlymą. Dėl saugumo akreditavimo ar patikimų pagrindų dėl saugumo. Viešas projektas toks kaip Galilėjo suponuoja, kad saugumo dalykai yra svarbus mums įgyvendant e, projektus reikės nepamiršti šio aspekto, taigi kalbu apie saugumo akreditavimą bet bendryjoje yra labai nedaug e, ekspertų, pirmiausia, valstybių narių administracijose, kurie suvokia tą uždavinį, e, jo svarbą ir kurie gali atitinkamus uždavinius įgyvendinti. Kaip žinia, kreditavimas e, susijęs su patikrinimu, ar sistema atitinka saugumo reikalavimus. Ir vykdant akreditavimą, as, atsižvelgiama taip pat į nacionalinius saugumo dalykus susijusius su sistemos tvarkymu. Reikia taip pat galvoti, kokį poveikį turės programos saugumo dalykams. Ir šis klausimas yra gana sudėtingas. Mes esame pateikę pasiūlymus pagal keturis esminius principus. Pirmiausia, E, kolektyvinis užduočių vykdymas, įtraukiant e, visus atitinkamus saugumo ir saugos specialistus. E, valstybė atskira nariai užsijima tam tikru akreditavimu instaliacijų, kurios yra atitinkamoje valstybėje narėje bet tie dalykai vienoje valstybėje narėje gali turėti įtakos kitose valstybės narėse, dėl to kolektyvinė atsakomybė yra labai svarbus dalykas. Dar antras principas e, - taikyti nuolatinį stebėjimą ir atitinkamai priimti sprendimus dėl akreditavimo. Čia komisija ir agentūra vaidins koordinatorės vaidmenį. Trečias dalykas - akreditavimą turi atlikti profesionalai ir akreditavimo sprendimai priimami nepriklausomai nuo komisijos ir nuo e, įmonės, kuri atsakinga už sistemų įgyvendimą ir įdėgymą ir e, priežiūrą. E, mūsų agentūroje sukūriamas taip pat pagal pasiūlymą trečias ramstis Tai yra saugumo akreditavimo komitetas, kuris prims sprendimus dėl akreditavimo, atsižvelgiant į informaciją, kurią pateiks e, ekspertai akreditavimo klausimais. Dar norėčiau e, apibendriamas pasakyti, kad parlamento vaidmo yra svarbus. Mes norime supaprastinti sprendimus, e, palidovinių sistemų valdymo srityje. Ir mes norime, kad būtų reglamentavimo priemonės įdėktos. Mes pasižiūrėjome į 187 sutarties straipsnį kaip e, teisinį pagrindą reglamento pasiūlyme. Kalbame apie parlamento atstovą valdyboje. E, taip pat sustiprinsime komisijos atitinkamą vaidmenį ir užtikrinsime, kad e, komisija turėtų tam tikras prievolės. Egzistuoja tam tikros problemos, pavyzdžiui, biudžeto suvaržymas varžymai ir mes negalėsime dideliu skaičiumi padidinti darbuotojų, apsiribosime tik tai darbuotojų prieimimu į darbą, kurie būtų atsakingi už e, sritį susijusią su saugumu. Pone pirmininkė, būtume labai laimingi, jeigu parlamentas ir taryba galėtų susitarti dėl pasiūlymo per pirmąjį svarstymą, tai buvo Galilėjo projekto atveju. Mums labai svarbu turėti priemonės, e, kurios būtų aiškios, e, vientisos ir turėti tas priemonės kaip galima greičiau. Ir mes esame pasirengę padėti pranešėjui e, jo darbę šio klausimu. Ačiū labai už pristatymą. Pirmiausiai norėčiau steigti žodį pranešėjui, ponui Toršnovskijui. Prašau. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já jsem, velikou, jsem velmi rád. Děkuji, pirmininkė. Labai didžiuojasi tuo, kad būdamas naujų parlamento nariu, esu paskirtas renkti pranešimą srityje, kuri labai siejasi su mano ankstesniu darbu. Tai yra, aš buvau uh, Aš dirbau matematikos rytyje. Man Galilėjo projektas yra vienas įdomiausių, didžiausių Europos pasiekimų šioje srityje. Ir man atrodo, kad šis projektas nusipelno, kad atiduotume visas savo jėgas jį rengdami ir tobulindami. Kaip suprantu, komisija nori patikslinti sprendimų prieimimo struktūras ir procesus šioje sudėtingoje sistemoje, tokiais klausimais kaip finansavimo, techniniai, teisės ir saugumo klausimai. Aš taip pat norėčiau, kad būtų pasiekta pažangos visose šiuose srityse. Suprantu, kad diskusijos susijusios su Galileo programa buvo labai sudėtingos ir buvo nelengva apsispręsti, atsisakyti priva, privačios e, valstybinės partnerystės modelio ir rinktis kitokį modelį. Tačiau manau, kad turime pagelbėti Galilėjo programai ir siekti jos visapusiško eksploatavimo. Mums šiandien pateiktas pasiūlymas uh, yra gana techninis savo esme. Ten yra išdėstyti, išdėstytos komisijos užduotis. Nemanau, kad jį bus lengva svarstyti. Tačiau manau, kad pasirinkta tinkama kryptis. manau, kad bus sudėtinga priimti sprendimus dėl, fina, dėl finansavimo, programos finansavimo ir dėl techninių jos aspektų. Tačiau taip pat manau, kad pateiktas pasiūlymas yra protingai pagristas, jame išdėstytos kompetencijos bei užtikrinta geresnė galimybė parlamentui kontroliuoti finansų srautus susijusius su šio projektu. Manau, kad mums šiame komitete bus, mūsų laukia labai sudėtingos, gilios diskusijos šiais klausimais. Ir aš esu pasirengęs bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais bei kito, kitais kolegomis. Uh, Sakyčiau, kad tas pasiūlymas yra puikus tramplinas rengiant pranešimą. Ir nors manęs netenkina kai kurie jo aspektai, kaip pavyzdžiui, komiteto narių reikalavimai e, numatomi komiteto nariams reikalavimai, kurie bus keliami komiteto nariams, sakyčiau, kad per daug valdžios sukoncentruojama į konkrečių pareigūnų rankas. Manau, kad naujoji darbo grupė e, turės čia padirbėti. Aš esu pasirengęs suteikti visokiojo pagalbą. Ir tikiuosi labai atvirų diskusijų, svarstant tikrai sudėtingus finansavimo, saugumo akreditavimo ir bendrai visos sistemos saugumo klausimus. Noriu, kad Galileo programa būtų e, reprezentacinis, pavyzdinis e, Europos kultūros ir bendradarbiavimo pavyzdys. Taigi tikiuosi, kad mes sėkmingai bendradarbiausime ir kad e, ir kad dirbsime taip sparčiai, kaip mums pasiseks. Ačiū. Ačiū labai už Jūsų pirmąjį pasisakymą. Užsiregistravo pasisakyti kolegė Tikau, prašau Jums žodis. Doresc să mulțumesc uh, Ačiū, panė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už jo pasisakymą, tačiau norėčiau užduoti klausimą ponui komisijos atstovui. Dokumentas, kurį pristatė komisija, labai aiškiai atskiria agreitavimo veiklą susijusią su saugumu, tai yra numato atitinkama institucija ir kita vertus yra skiriama veikla pagal atitinkamą komisijos reglamentą. Tai yra, kad numatoma, kad visus saugumo klausimus spręs komisija. Kita vertus, šios akreditavimo tarybos pirmininkas bus taip pat ir uh, komisijos darbuotojus. Tai galbūt galėtumėte čia plačiau paaiškinti tos niuansus. Pirmininkas, ačiū labai, daugiau nėra norinčių pasisakyti, galbūt komisija galėtų atsakyti, ką tik užduotą klausimą, po to tęsime diskusijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Saugumo komitetas Saugumo klausimų komitetas, kurį rengiamės įkurti, e, bus valstybių narių atstovų komitetas, jame dirbs aukšto rango e, valstybių narių saugumo institucijų atstovai. Tas komitetas neturės saugum, balsavimo teisės. Saugumo akreditavimas yra labai svarbus dalykas tokioje programoje kaip Galilėjo. Pavyzdžiui, šis komitetas duos leidimus, teiks leidimus vykdyti veiklą, praktinę veiklą. Jie pat, jis patikrins, ar įdėktos reikalingos priemonės, atitinkamai pagal saugumo reikalavimus, saugos reikalavimus. tikrins saugą konkrečiose įrengimuose, kur bus gaminama įranga, jis išsiaiškins, ar užtik, užtikrinamas pakankamas, pakankamo lygmens saug, saugumas. Mes turime sutikti komitetui visą reikalingą informaciją, kad jis galėtų priimti sprendimus. Taip pat reikėtų išsiaiškinti, kokiais klausimais tas komitetas priims sprendimus. Pavyzdžiui, gali, gali taip atsitikti, kad saugumo akreditavimas kokios nors atskiros programos atveju gali būti labai brangus arba labai ilgai užtrukti. Ir mes taryboje turėsime svarstyti, kaip dirbti toliau ir nebejoju, kad komitetas, kad, kad ir jūsų komitete bus panašios diskusijos. Kalbant apie visų programoje dalyvaujančių veikėjų sąveiką, tai yra labai svarbus dalykas. Tas sąveika, bendradarbiavimas turi būti labai glaudus, visi turi aiškiai žinoti savo užduotis ir vaidmenis, nes reikės dirbti atsižvelgiant į labai įtemptą darbų tvarkaraštį. Ačiū. Kolegin... Ačiū kolegė Hol. Thank you. Um, just picking up that last point from... Ačiū dėl paskutinio komisijos išsakyto punkto, kad labai svarbu, jog visi suinteresuoti asmenys veiktų kartu. Mums reikia čia skubėti ir dirbti sutelktai. Bet kai kurios valstybės narės ne vien, nelabai e, entuziastingai yra nusteikusios dėl šio projekto ne taip kaip parlamentas. Pavyzdžiui, ir kai kurios nenori, kad parlamentas turėtų stebėtojo vaidmenį agentūroje. Tuo pačiu metu kai kas priešinasi tam, kad komisijos vaidmuo būtų apiprieštas taip kaip dabar, kad ji turėtų, pavyzdžiui, 50 procentų balsų. Įdomu sužinoti, ar komisija nemato, kad čia gali iškilti tam tikrų sunkumų. Galbūt kai kurios valstybės narės galvoja, kad tai yra tarp e, valstybinis projektas kaip Europos kosmoso agentūra. Man susidaro įspūdis, kad komisija pirmiausiai šį projektą žiūri kaip į bendrijos masto projektą. Ir norėčiau paklausti, ką galvoja komisija, kaip galime paeiti į priekį, kad uh, E, išbristume iš tų visų nesutarimų ir kuo greičiau pasiektume rezultatą. Ačiū. Ačiū, panas Udy. Ačiū, pirmininkė. Norėjau pratesti kolegės išsakytą mintį. Manau, kad iš tikrųjų reikia išsiaiškinti tuos dalykus. Galilėjo projektui buvo numatyta daugiau nei 3 milijardai eurų, dabar mes nežinome, kas už ką yra atsakingas, ar Europinė institucija, ar privatus konsorciumas, dabar jau numatome atitinkamą agentūrą. Aš 2007 metais buvau vienas iš garsiausių diskusijos dalyvių dėl galėjo projekto. Ir iš tikrųjų mums yra būtina išsiaiškinti, nes dabar, skaitant dokumentus, matome, kad reikalų turime čia su tarp vyriausybinė struktūra. Jeigu komisija ir toliau šauks pagal valstybių narių dudelę, tai parlamentui teks tenkintis tik tai stebėtojo vaidmenį. Parlamentas tuo tarpu turi kontroliuoti vykdomus bendrijos projektus. Tuo tarpu administracinėje taryboje mes praktiškai neturime jokios įtakos. Apskritai man kyla didžiulis klaustukas dėl įvairių agentūrų, kurias, mus, kurias mes kūrėme, dėl jų naudos. Komisija, mano nuomonė, turi tiksliau privalo užtikrinti galimybę parlamento atstovams lygiamis teisėmis dalyvauti tų agentūrų administracijos veikloje, ypatingai kontroliuojant agentūrų valdomus biudžetinius asignavimus. Taigi šis klausimas dar turi būti išsiaiškintas diskusijoje. Pirmininkas, ačiū kolega Enu. Ačiū pirmininkė. Išklausius kolegų minčių, aš manau, kad mums reikia daugiau informacijos apie šią programą. Galbūt ji buvo pasiūlyta pavėluotai, tačiau yra būtina, ypatingai siekiant sumažinti šioje srityje mūsų priklausomybę nuo JAV su Galilėjo susijusios problemos turi politinės priežastis, kadangi kurios valstybės dėl ideologinių ar politinių priežasčių bevelyje likti po JAV sparnų. Ir toliau O šiaip mums reikia konstatuoti labai paprastą dalyką. Visoms programoms įgyvendinti reikia laiko. Tačiau Šiuo metu mums yra aišku, kad toliau su galėjo programa taip elgtis, kaip iki šiol negalima. Ir mes tačiau nenorėtume visiškai atsisakyti šios programos ir toliau pasilikti priklausomi nuo JAV. Manau, kad europinės įmonės pirmiausiai turi dalyvauti Galilėjo programos įgyvendinimo projektuose ir palidovus į kosmosą turi iškelti Ariane raketos. Tokiu būdu mes sugebėsime užtikrinti savo pozicijas lyginant su JAV ir su NATO pirmininkas. Ponas Zauza dabar. Muchas gracias, señor presidente. Solamente unas palabras para. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš atidžiai klausiausi pasisakymų apie naująjį projektą. Mm, tikrai džiaugiuosi nauja informacija. Manau, kad ji labai aktuali ir labai svarbi. Noriu taip pat išreikšti susirūpinimą tuo, kad projekto valdymas ir jo administravimas yra nepaprastai sudėtingas. Jeigu galima kažkaip supaprastinti projektų valdymą, visos pastangos šią kryptimį tikrai būtų labai naudingos. Juk piliečiai kritikuodami, ką nors paprastai iškelia šią, šį aspektą. Tai yra, kad viskas yra nepaprastai sudėtinga, neaišku ir susiję su biurokratija. Taigi aš palaikau projektą. Tačiau man atrodo, jog projekto struktūra turėtų būti paprastesnė. Reiktų ieškoti kiek įmanoma paprastesnių valdymo būdų. Taip pat reikėtų išnagrinėti tą instituciją, kuri rūpinsis projekto valdymu. Parlamentas turėtų tuo užsimti. Pirmininkas, ačiū. Nežinau, ar komisijos atstovas norėtų pridurti, jeigu tai prašau, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti nariams už jų pastabas ir pasakysiu keletą, pakomentuosiu kai kuriuos pasisakymus. Iš tiesų, taryboje vykstančiose diskusijose valstybės narės nepalaiko parlamento vaidmens agentūros valdyboje. Be abejo, tą klausimą turėtų apsvarstyti parlamentas ir taryba. Ir tikriausiai aš taip pat turėčiau išsakyti savo nuomonę šiuo klausimu. Kalbant apie komisijos vaidmenį. Komisijoje, atsiprašau, taryboje svarstomas komisijos balsavimo klausimas priežiūros institucijoje. Paprastai pasakysiu štai, kaip mes, at, jeigu mes atsakome už programas, jeigu mums patikima atsakomybė už programas, tai me, mes būtinai turime turėti savo atstovus priežiūros institucijoje kad, ši, kad užtikrintume, jog ši atliktų jai keliamas užduotis ir padarytų tai laiku ir atsiž, atsižvelgtų į užduočių turinį. Jeigu mes negalėsime daryti įtakos tą tai institucijai, tai mums iš esmės bus sunku užtikrinti projekto įgyvendinimą laiku ir e, panaudojant nu, numatytus biudžete finansus, nes mes negalėsime atsakyti už tos institucijos darbą bendrais brožais valstybės narės tai supranta ir pripažįsta. Ir mums atrodo, kad valstybės narės nori daryti įtaką programai, tačiau jos nebūtinai yra pasirengę prisijimti atsakomybę kažkokias prievolės susijusias su programa. Taigi, jeigu komisija, komisijai patikima tokia atsakomybė, jai reikalingos priemonės tai užtikrinti. Uh, Dabar vyksta diskusijos taryboje, kokia įtaka reikalinga, kur ir kokie, kokios priemonės reikalingos. Nebejoju, kad mm, jūs tai taip pat diskutuosite ir bandysite išsiaiškinti šiuos dalykus. Kalbant apie programos valdymo struktūrą. Aš nesutikčiau su kai kuriomis mintimis dėl to, kad struktūra yra pernelik sudėtinga praeitie ji tokia buvo. Tačiau dabartinė struktūra, mano galva, yra pakankamai paprasta. Tai yra įprastinės institucinios sąrangos pavyzdys ir e, joje dalyvauja parlamentas ir taryba, jie bendradarbiauja su komisija. O kalbant apie atsakomybę už praktinį įgyvendinimą, tai visa atsakomybė patikėta komisijai, išskyrus vieną sritį - akreditavimą akreditavimą visą laiką, akreditavimas visą laiką vykdomas yra atsietai nuo įgyvendinimo. Todėl mes nematome jokių kliūčių, kad priežiūros institucija tuo rūpintųsi ir mes manome, kad valstybės narės gali dalyvauti šiame segmente. Ir valstybės narės mums pradės akredituoti tas programos dalis, kurios bus įgyvendinamos jų teritorijoje. Taigi tuo požiūriu manome, kad pasirinkta tinkama struktūra ir iš tikrųjų priežiūros institucija reikalinga akreditavimo tikslams. Kaip jau sakiau, gyvuos veiks saugumo centras, tai bus labai svarbus skyrius, jis turės, jis tiesiogiai e, susisieks su valstybėmis narėmis, svarstys bet kokius tiesioginės tiesioginės grėsmės saugumui klausimus, numatyta tiesioginė sąveika tarp tos struktūros ir valstybių narių. Iš bendrijos požiūrio taško svarbu užtikrinti, kad priežiūros institucija būtų tinkamai finansuojama, kad jai būtų suteikti visi ištekliai darbuotojai, kad ji galėtų tinkamai dirbti. Nes tik tai bus galima užtikrinti saug, sistemos saugumo kontrolę. Buvo užduotas klausimas ir jį minėjo ponas Gardi. Ehm, jis kalbėjo apie Galileo ir kam tos programos priskiriamos. E, progra programų savininkė yra bendryje ir visos lėšos priklausys bendryjai. Nusavybė visa susijusi su programa priklausys bendryjai bus kai kurių, bus kalbama apie tam tikrus pastatus, EGNOS priklausys visiškai bendryjai. Tai yra naujas dalykas, svarbus dalykas ir čia reikia nemažai padirbėti, kad e, viską tinkamai sutvarkytume, tai yra reikia užregistruoti kai ką palidovinės navigacijos sistemos priklauso bendryjai ir, ir bendryje arba netrukus ES ir, ir bus tų sistemų savininkė. Manau, pirmininką, kad aš tiesiog ar netiesiogiai atsakiau į iškeltus klausimus ir tikiuosi tolesnių diskusijų su komitetu dėl šio pasiūlymo ateityje. Ačiū. Norėčiau dar kartą steigti žodį pranešėjui, panai Toršnovskui. tikrųjų diskusijos metu išgirdome nemažai minčių, kurias dar reiktų aptarti mūsų komitete. Ir iš tikrųjų aš nemanau, kad turėčiau ką nors pridurti. Svarbiausia argumentai buvo išsakyti ir juos reikia atsižvelgti rengiant pranešimą ir diskusijų eigoje. Dar kad norėčiau padėkoti komisijai už jos pastangas kaip įmanoma geresnį sprendimą surasti šioje sveitingoje stacijoje. Pirmininkas, ačiū labai. Taigi, ketvirtį dabar tokias punktą aptarsime artimiausių metų. Man susidaro įspūdis, kad Galilėjo tema iš tikrųjų tokia svarbi ir daug kolegų pateikė savo pastabas. Galbūt Dėl šios priežasties mes turėtume šiek tiek daugiau laiko skirti išsamesnėms diskusijoms šiuo klausimu. Ypatingai dabartiniu metu, kuomet dar neturime tiek daug naujų dokumentų, kuriuos mums reikia aptarti, taigi prašau sekretoriato turėti tai omenyje. Taigi dėkoju ir baigiame šios dienos darbo tvarkės svarstymą. Iš tikrųjų labai dėkingas Jums esu už drausmingą diskusiją ir jeigu mums pavyktų, tuomet galėtume sukviesti dabar į salę visus koordinatorius ir koordinatorių posėdį surenkti anksčiau, ar aš tam tikrai neprieštaraučiau. Dabar padarysime penkių minučių pertrauką ir šį klausimą pabandysime.